la sessione è ripresa buongiorno a tutti vi prego di prendere posto sarà una. labas rytas e, prašome visiems atsisėsti e, mūsų laukia ilga balsavimų diena taigi pasistengime kiek įmanoma geriau dirbti. Noriu padėkoti Martinui Šulcui, e, baigusiam kadenciją pirmininkui už visą nuveiktą darbą ir, kaip jau sakiau anksčiau, aš norėčiau palinkėti jam visokiojopos sėkmės darant politinę karjerą ateityje Vokietijoje.